O kita diskusija šio klausimu vyks gegužės 31 dieną. O dabar mes tęsime darbą ir pagal darbo tvarkę tai yra bendras viešas klausimas, dalyvaujant transporto ir turizmo komiteto atstovams. Mes truputį vėluojame, sako pirmininkė, noriu atsiprašyti, kad kolegoms iš transporto ir turizmo komiteto teko kažkiek lukterėti, bet manau, kad jau visi susėdo, atvyko pranešėjai ir mūsų kvestiniai svečiai ir galime pradėti darbą. Kalbėsime apie Europos infrastruktūros tinklų priemonę, vadovantis darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnių. Mes uh, parengėme programą ir tai yra bendras posėdis, kaip jau minėjau, mūsų ir transporto bei turizmo komiteto surinktas ir viešojo klausimo metu svarstysime Europos infrastruktūros tinklų priemonės finansavimo formas, prioritetus ir sąveiką su įvairiais sektoriais. šiandieną svarbiausias mūsų svarstomas klausimas bus geresnės turimų lėšų valdymas tam, kad galėtume baigti svarbių tarptautinių požiūrių infrastruktūros projektų įgyvendinimą. Taigi keletas pirmiausia organizacinio pobūdžio pastabų. Aš e, pirmininkausiu pirmąjį dalį, o kolega iš transporto ir turizmo komiteto ponas Brian Simpson pirmininkaus antrai mūsų klausimo daliai. Šiandieną mums pavyko pasikviesti nemažai puikių pranešėjų, šiek tiek laiko bus skirta ir, ir komiteto narių nariams, kad jie galėtų užduoti klausimą, bet turiu pasakyti, kad griežtai apibriešime pasisakymų laiko reglamentą. Pranešėjai kalbės 10 minučių, o klausimams užduota turėsime labai nedaug laiko, nes apskritai tai daliai yra skirta 20 minučių. Todėl kiekvienam norinčiam užduoti klausimą bus suteikta tik viena minutė, prašom užduoti konkretų klausimą, ne teikiant prieš istorijas. Taigi pirmasis šiandieną pranešimą darys ponas Mare Bayer, kuris yra Hadrian's Wall Capital pirmininkas ir jisai kalbės apie projekto obligacijas. Pranešėjas kalba nesijungęs mikrofono. Labas rytas. Aš šiandieną kalbėsiu apie pirminį finansavimo šaltinį, kuris egzistuoja Europos rinkoje ir kurio galima pasinaudoti infrastruktūros projektų finansavimą. Aišku, kalbame apie universalaus pobūdžio obliga, investuotojus į projektų obligacijas. Ši rinka buvo jau gana dažnai naudojama Europoje kilus kredito krizai, žlugus finansinėms rinkoms, tada bankai kaip tik ir dėl Bazelio trečiojo Bazelio susitarimo reikalavimo labai apribojo kreditų paskolų teikimą, nes reikėjo užtikrinti didesnį kapitalo apsaugą ir likidumą. Tačiau liko labai didelė dalis nepadengtų energetikos e, srityje skolų ir infrastruktūros srityje skolų. Egzistuoja tam tikros esminės problemos kurias būtina spręsti. Ir problemos gana specifinės. Tai, ką aš šiandieną jum dėstysiu, iš tiesų nėra kažkas nepaprasto. Visi suprantame, kad projekto obligacijos yra geras dalykas, tačiau egzistuoja su skolintojais ir investuotojais susijusios problemos. Ir tas problemas reikia spręsti kasdieną. Pastarojo meto patirtis parodė, kad kai įmonės išleidžia skoliniams įsipareigojimams padengti obligacijas, reikalinga garantuoti tas obligacijas papildomai imant kreditus. Kitas dalykas, norint užtikrinti projekto finansavimą, taip pat reikalinga skolintis, o skolinimasis gali būti verčiamas vertybiniais popieriais bandant užtikrinti ilgalaikį finansavimą. Tokių mechanizmų paprastai naudojasi bankai, bet tai yra labai sudėtingas ir brangus mechanizmas. Dabartiniu metu bank, bankai vis dažniau a, skaičiuoja perdraudimo riziką ir stengiasi apsisaugoti nuo a, galimo turto rinkos sprogimo. Todėl reikia galvoti apie tai, kaip būtų galima pasinaudoti egzistuojančiamis e, kapitalo galimybėmis sumažinant atitinkamai palūkanų normas ir mažinant iš ankstinių mokėjimų didžius. Šitas visas procesas yra absoliučiai būtinas, nes kitaip nebus įmanoma pasiskolinti kapitalo investuotojai labai gerai supranta problemas, kaip ir pati rinka supranta, kokios problemos egzistuoja investicijų srityje. Investuotojams trūksta patirties, trūksta pajėgumų, sudaryti atitinkamus sandorius. Ir investuotojai tikrai nelabai nori investuoti ten, kur yra didelės skolos ir atitinkamai mažas e, kreditingumo reitingas. Investuotojus dažniausiai domina vienkartiniai sandoriai, e, kurie e, daug aiškesni yra, pavyzdžiui, apskaitos požiūrių arba atsiskaitimo požiūrių. Tačiau Mano galva sprendimas galėtų būti gana paprastas. Reikėtų sutvarkyti pačių sandorių vykdymą, taip pat jų priežiūrą ir suderinti su obligacijų turėtojais. Reikalinga, galima išleisti atskiriems projektams projekto obligacijas, kurios užtikrins grinųjų pinigų srautus ir tie srautai, tuos srautus bus įmanoma palaikyti net ir esant tam tikrom nepalankiom sąlygom. Bet apsaugos paketai ir priemonės, turiu galvoje finansinės priemonės, turi būti suderintos, turi būti harmonizuotos Tada investuotojai kas ketvirtį gautų standartinės ataskaitas, kuriuose būtų aiškiai nurodyti veiklos rezultatai ir jie žinotų, į ką investuoja, lygiai taip pat matytų, kada kyla grėsmė jų investuotam kapitalui. Na, ši skaidrė gal ir atrodo labai sudėtinga, bet apskritai tai yra, šio skaidrėje matote pačios projektų obligacijų struktūros sandorio požiūrių schemą. Nebejotinai e, pati struktūra tokių obligacijų leistų išspręsti problemas, kurias aš minėjau. Mes dar prieš du ar tris metus sudarėme tos struktūros schemą kartu su Europos investicijų banku. Taigi Ką iš tiesų galima padaryti? Pirmiausia, yra sandoriai, kurie duoda mažesnį pelną, bet yra atitinkamai susiję su mažesnė rizika. Ir yra kiti sandoriai, kurių pelnas didesnis, tačiau ir jų a, rizika yra daug didesnė. Faktiškai, jeigu galvojama apie projekto obligacijas, reikalinga subalansuoti šiuos du sandorių tipus, tada investuotojai gerai žinos, ką jie gali pirkti ir ką jie nori pirkti. Labai didelė sandorių dalis paprastai tenka mažos rizikos ir mažo pelningumo zonai, kaip kad parodyta, ir netiek daug sandorių sudaroma padidintos rizikos zonoje. Ir struktūra, aišku, priklauso nuo to, kaip yra struktūrizuojamas investicijų portfelis, kurį įmanoma parduoti rinkoje. Egzistuoja keletas klausimų susijusių su projektų obligacijomis, kuriuos mes bandome spręsti. Nebejotinai, projektų obligacijos yra labai geras dalykas, kada vykdomi stambus projektai, tai yra ilgalaikiai projektai, kurių palūkanų norma paprastai būna mažesnė, bet atitinkamai ir rizinka mažesnė. Bet yra a, dar tokių projektų obligacijų, kur rizika labai padidinta, ypač pavyzdžiui, kada yra, a, kada yra investuojama į dar neiškės technologijas. Dar vienas dalykas tai yra skolos garantija garantijos, nes skolos garantija yra labai svarbi, norint parduoti paskiau skolą paverstą vertybiniais popieriais rinkoje kai ją perka, sakysime, pensijų fondai ar kito tipo investuotojai. Todėl turi būti sutvarkytos viešojo pirkimo taisyklės, kurios būtų taikomos tokiems sandoriams. Dar nereikia pamiršti, kad mokumo 2 direktyva numato ir baudžiamasias sankcijas, pažeidus reikalavimus kapitalo reikalavimus ir dėl to kyla nebejotinai ilgalaikio finansavimo kaštai Europos Sąjungoje. O tai reiškia, kad brangiau kainuos projektų investavimas. Ir kuo aukštesnis projektų reitingas, tuo aukštesnis fakto, didesnė galimybė būtų gauti finansavimą, bet kaina to finansavimo irgi bus didesnė būtent dėl baudų numatytų sol, e, mokumas 2 direktyvoje. Taigi galima pasakyti apibendrintai. Apibendrintai reikia pasakyti, kad toks turtas sujungimas gali leisti užtikrinti geresnę prieigą investuotojams prie rinkos. Nes investuotojai paprastai neužsima skolinimu, jie e, paprastai investuoja į e, akcijas arba vertybinius popierius. Ir investiciniai investuotojai šio požiūriu labai svarbus yra veikėjai, nes jie galėtų tapti projekto obligacijų savininkais. Ir projektų obligacijos turi neabejotinai uh, būti siejamos su skoliniais įsipareigojimais ir jų kreditavimu bei atitinkamai sudarytais sandoriais. Kada tokie sandoriai yra baigiami, tada įmanoma a, tikėtis didesnių investicijų. Projektų obligacijos turėtų duoti tam tikrą postumį pačiai finansų rinkai, tačiau bus reikalinga užtikrinti privataus sektoriaus kreditavimą be oficialaus kreditavimo, kuris bus vykdomas per artimiausius dešimt metų. Ačiū. Grazie per l'intervento e anche per il rigoroso rispetto. Ačiū. Pone Bayer, už tai, kad ir laikėtės pasisakymai skirto laiko. Dabar suteiksime žodį ponui Deividui Halidernui, Europos energetikos reguliuotojų tarybos patarėjai. Prašau. Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu šiandien kalbėti apie energetikos infrastruktūros finansavimą ir reguliuotojų vaidinamą vaidmenį finansuojant infrastruktūrą ir manau, kad tai yra labai svarbus vaidmuo. Jį reikėtų analizuoti finansinių siūlomų finansinių priemonių pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę ir taip pat e, Europos, taip pat e, numatyto e, investicinio finansavimo projektams Europos bendryjoje kontekste. E, Visų pirma, energetikos infrastruktūra istorijos teikmėje yra finansuojama iš mokesčių. Vartotojai besinaudojantys reintiklais už tai moka, taip pat mokama paslaugų teikėjams. Tai yra visos infrastruktūros e, finansų šaltinis. Ir tai reiškia, kad tinklų operatorės e, e, tinklo operatoriams numatytos e, garantijos pagal tuos sudarytus sandorius yra labai didelės, paprastai jos atgaunas savo investicijas. Taigi praeitie tokiu būdu buvo finansuojama labai didelė dalis infrastruktūros, tačiau šiandien susidurėme su naujais iššūkiais jie susijęs su finansų krize, e, klimato kaita ir naujai, nauja rizika susijusia su tiekimo saugumu. Visą tai reikalauja naujos infrastruktūros Europoje, kad galėtume užsitikrinti saugę ir mažai anglės naudojančią e, veiksmingą ekonomiką. Ateityje finansavimo reikalingų viso finansavimo pagrindinis šaltinis energetikos infrastruktūrai E, ateis iš mokesčių už naudojimąsi. Žinoma, mes norime paskatinti investuotojus turėti galimybę naudotis veiksmingiausiamis kapitalo kreditavimo formomis ir mes bandome tai pasiūlyti investuotojams. Tačiau visą tai reikia matyti, analizuoti kontekst, kontekste, tai yra e, prisimenant, kiek buvo pasiūlyta e, energetikos sektoriaus investavimo ES, tai yra daugiau nei 9 milijardai eurų, tai atrodo didelė suma. Tačiau vertinant mūsų ateities poreikius energetikos srityje, ši suma yra saliginai nedidelė. Europos e-, energetikos sektoriui ta suma yra nedidelė. Ir kai investicijos jau padaromos, žinoma, tada jau turime galvoti, kas jas finansuos. Ir iš reguliuotojo perspektyvos manome, kad tie, kas naudojas infrastruktūrą, turėtų už tai mokėti. Jeigu vartotojai konkrečioje valstybėje dėl investicijų infrastruktūrą gali džiaugtis mažesnėmis kainomis, mažesniais mokesčiais, jie turėtų prisidėti prie infrastruktūros finansavimo. Ir turime užtikrinti, kad egzistuotų tokie mechanizmai, kurie užtikrintų, kad infrastruktūros kaštai būtų e, paskirstyti sąžiningai tiems, kas už tai moka. Turi būti pasiūlyta ir nauda. Nauda turi būti jaučiama visų vartotojų. Pavyzdžiui, anglies e, mažinimas. Jeigu infrastruktūros plėtros tikslas yra anglies mažinimas ir, ir tai bus naudinga visiems Europos vartotojams, ne tik tiems, kurių šalyje atsirasta infrastruktūra. Reikia užtikrinti tokį mechanizmą, kad e, infrastruktūros finansavimas būtų to lygiai paskirstytas visiems. Tuo ir užsima reguliuotojų taryba ir mes džiaugiamės, kad ši užduotis jai buvo patikėta. Vis dėlto, atsižvelgiant į visą tai, reikia pasakyti, kad kartais kai kurie geri projektai, kur, kurių nauda yra aiški, nebūtinai sėkmingai gyvendinami galbūt dėl to, kad e, susijusi rizika yra per didelė arba nepakanka e, naudos gavėjų, nėra pakankamai naudos gavėjų, kurie finansuotų šį, šią infrastruktūrą. Taip yra e, kai kuriuose rytų Europos šalise, pietričių Europoje, kur rinkos nėra taip e, išsivyščiusios kaip kitose Europos regionuose. Visa tai, žinoma, susijęs su investicinės rizikos valdymu. Iš esmės reikia apsispręsti, kaip atrinkti projektus. Yra pateikiama daugybė investicinių projektų. E, didžiulę jų daugumą galima finansuoti taikant įprastinius mokesčius. Kaip atrinkti tuos, kurie tikrai nusipelno paramos, finansavimo. Ir atrenkant projektus finansavimui, turėtume tą atlikti taip, kad būtų atrinkti projekt, kad nebūtų e, užkartamas kelias projektams, kurie gali būti greitai gyventinti ir kurie patys save gali finansuoti. Galima teikti e, reglamentavimo paskatas. Reguliavimo paskatas. Tai, yra, tai įmanoma įvairiais būdais. Pavyzdžiui, galime kartais dalį rizikos perkelti vartotojams. Vienas iš egzistuojančių mechanizmų tai yra trečių, galimybė trečioms šalims prisijungti. Tokia galimybė suteikiama ribotam laikotarpiui ir ta, tam tikra rizikos dalis tuomet perkeliama vartotojams. Kitas mechanizmas tai e, reguliavimo paskatos ir tais atvejais investuotojai gali tikėtis didesnės gražos iš savo investicijų, jeigu jie pasiekia labai konkrečiai suformuoluotų tikslų. Pavyzdžiui, tikslas gali būti paspartinti tam tikrų investicijų eigą ir jeigu investuotojai tai pavyksta ir jie paspartina investicijas, tuomet jie sulaukia didesnės gražos. Kita vertus, jeigu jie neįgyvendina tikslų, invest investicija vyksta lėtai, tuomet tas, ta gaunama graža yra mažesnė. Yra įvairių būdų, kaip konkrečią paskatą pritaikyti konkrečiai iniciatyvai, konkrečiai investicijai. Ir nėra vienintelio e, varianto, kuris būtų tinkamas visiems projektas. Mes, reguliuoto institucija, manome, kad rizikos valdymas turi būti priderintas konkrečiam projektui ir manome, kad nepriklausomų reguliuotojų institucijai, kaip numatyti trečiajame energetikos pakete, e, suteikia reikalingą e, savarankiško, savarankiško veikimo galimybę. Mes manome, kad e, kita vertus Europos komisija galėtų parengti gairias, kuriomis reiktų vadovautis projektų atrankos procese ir pristatęs, ko, kokie e, reguliavimo, e, kokios reguliavimo skatinimo galimybės egzistuoja pagal trečiąjį energetikos paketą. Yra vis dėlto, manau, kad gali būti atveju, kuomet tų galiojančių paskatų nepakaks. Todėl mums reikia papildomų priemonių. Tai turėtų būti kaštų ir naudos analizė. E, Ir kiekvieną projektą reiktų įvertinti būtent šiuo aspektu, remiantis iš anksto nustatytais kriterijais. Labai svarbu, kad sprendimų prieimimo procesas būtų visiškai tikslus ir aiškus, e, nustatant, kuris projektas e, gaus finansavimą. Kad būtų galima sparčiai uh, E, įgyvendinti investicinius projektus per nelik ne, nevėlinant šio proceso. Manome, kad jeigu projekto naida aiški, tačiau yra bejonių dėl projekto finansavimo, tuo atveju turėtumėme svarsyti, ar nereiktų taikyti papildomų kitų priemonių, pavyzdžiui, pasitelkti e, bendrijos fondus. Tačiau svarbiausia, kad sprendimų prieimimo procesas būtų aiškus. Kalbu apie procesą, kurio eigoje nusprendžiama, sprendžiame, kurie projektai priskirtini kuriai kategorijai. Taigi, energetikos reguliuotų institucija palaiko paspartintas investicijas į infrastruktūrą. Mes ypač pasisakome už spartų leidimų išdavimą. Manome, kad reikia aiškių kriterijų, kurių pagrindų būtų galima e, atrinkti prioritetinius energetikos projektus ir e, nereiktų finansuoti tų projektų, kurie yra grinai komerciniai ir kurie bet kokiu atveju reikalauja investicijų. Ačiū, pirmininkė. Grazie. Jamūro e la parola a Guelsa. Dėkoju. Pona Helden. Toliau sutiksiu žodį ponui Gievač, e, kuris yra didelių projektų įgyvendinimo ir valdymo departamento direktorius Rezo Ferré de France. Dėkui, ponė pirmininkė, noriu pasakyti, kad e, Prancūzijos geležinkeliuose per praėjusį laikotarpį buvo vykdomi, vykdoma nemažai didelių projektų, pritraukiant taip pat ir uh, privatų finansavimą. Ir apie tai norėčiau ir pakalbėti, paminėdamas, kokios finansavimo galimybės ir kaip finansuojama daugelis didelių projektų Prancūzijos geležinkeliuose. Pradėsiu pateikdamas apskritai visų projektų lentelę. Šiandien Mes vykdome nemažai projektų, turime keturis susitarimus, keturis kontraktus. E, nuo 2007, 2007 ir 2008 metais e, trys iš šių kontraktų yra jau pasirašyti, o ketvirtas bus netrukus pasirašomas tie keturi projektai E, iš tų keturių projektų yra e, trys susiję su greitaisiais geležinkelių tinklais ir investicijos į tuos e, projektus e, bei e, jų tikslas yra pratie, pratesti geležinkelį tarp Tūro ir Bordo 300 km ir tie projektai vyksta koncesijos pagrindu, o kiti projektai e, E, remiasi taip vadinamais partnerystės susitarimais. Pirmasis iš jų GSM RAI buvo pasirašytas 2010 m. kovo mėnesį GSM RAI, tai yra RTMS Europos e, saveikiosios sistemos projektas. E, kai baigsime NIM Montpellier atkarpą, mūsų portfelėje bus apie 15 milijonų eurų, kurie bus arba iš finan... privačių lėšų, arba panaudojant partnerystės susitarimus, taip pat iš privačių lėšų. Pagrindinis skirtumas pasirenkant, kaip bus finansuojami projektai, e, priklauso nuo to, su kokia rizika yra susiję projektai. O projektų dalyviai po to naudojasi tą infrastruktūrą, kurią sukūrė ir kurią prižiūri. Kai mes įgyvendiname E, projektą, pavyzdžiui, užtikrindami e, ryšį tarp Nimo ir Montpellier, tai rizika dėl to, ar bus pakankamai srautų šią liniją, e, šią riziką prisima RFF. Būtent tas, kas užsako projektą. O kai kuriais kitais atvejais ta rizika yra perdodama ir mes norime turėti e, koncesijas, e, geležinkelių koncesijas, kurios yra taip pat susiję su tam tikra rizika. Kai kalbame apie geležinkelius, tai aišku, kad toksai transportas, tokia transporto rūšis ir rizika, e, turint galvoje galutinius klientus, skiriasi nuo tos rizikos, kurią galima pritaikyti keliams. Taigi, kaip minėjau, yra koncesija ir yra partnerystės susitarimai. Kai kalbame apie koncesijas, e, tai yra privatus finansavimas ir aišku tam tikros dotacijos iš valstybės, nes tas dabar mm, praktiškai, kadangi tie projektai yra labai dideli, labai mm, brangus, tai mm, vien privačių lėšų neužtenka. Pavyzdžiui, kelių statyboje kartais galima apsiriboti tik privačiomis lėšomis. Ir koncesija paprastai e, pati tuos finansavimo dalykus išlygina nes nauda iš koncesijos taip pat yra susijusi su ir su infrastruktūros naudojimo galimybėmis. O kalbant apie partnerystės susitarimus, tai finansavimas yra iš mm, visų projekte dalyvaujančių partnerių. ir tada, aišku, sutartyje numatoma, per kiek laiko investicijos atsipirks. Kai kalbame apie projektų įgyvendinimą, tai taip pat yra susiję ir su rizika, ir su rizikos perdavimu. Kaip matote iš lentelės, mes e, perdodame pakankamai didelę riziką privačiam sektoriui bet yra tam tikra ir likutinė rizika, pavyzdžiui, kai e, renkami e, projektų dalyviai. Taigi ši rizika, kuri tenka privačiam sektoriui, kaip matote, yra pakankamai didelė. E, arba pagal partnerystės susitarimus, arba pagal koncesijos susitarimus. kad aiškiau galėtume suprasti situaciją, pateikiu čia dviejų projektų finansavimo schemas tarp Lilio ir Bordo ir tarp Turo ir Reno miestų. Matote, tie du finansavimo mechanizmai e, skiriasi. E, yra tam tikros investicijos iš valstybės bet didelė dalis lėšų tenka e, privatiems finansuotojams, kurie taip pat ima ir e, kreditus. Ir tada e, tie visi kreditai yra išdalinami visam projektui. Kai kalbame apie koncesijas, E, e, koncesijos dalyviai gauna pajamas iš e, geležinkelio įmonių, kurios naudojasi infrastruktūra, o kai kalbame apie partnerystės susitarimus, tai šis mechanizmas yra pakankamai gerai žinomas ir mm, infrastruktūra gali naudotis vieš, viešosios įmonės. E, ir taip pat e, visi partneriai e, turi teisę į tam tikras pajamas, kurios yra gaunamos ir tuo būdu jie gali atgauti tas investicijas, kurios investavo į projektą. Tas numatyta e, per visą partnerystės susitarimo trukmę. Kai kalbame apie šias dvi sutarčių rūšis, šias dvi kontraktų rūšis, mes bandome e, pirmiausia atsižvelgti į našumą, projektų našumą, efektyvumą, kai kalbame arba apie koncesiją, arba apie partnerystės e, susitarimus. Ir jeigu paimtume koncesijos susitarimą ar partnerystės susitarimą, tai techninės dokumentacijos kiekis rengiamas uh, kiekvienam projektui yra daugiau mažiau panašus. E, GSMR ar kiti e, naujų technologijų projektai, kuriuos ketiname ateityje įgyvendinti, pasinaudodami maždaug tokiomis pačiomis e, finansavimo galimybėmis, kurios yra. O kai kalbame apie greitojo susisiekimo traukinius, Tai e, labai svarbu nepamiršti jų ekonominės ir socialinės svarbos ir siekio konkuruoti su oro linijų teikiamomis paslaugomis. Paimkime vieną pavyzdį. Šiandien, pavyzdžiui, važiuojant iš Pary į Bordo, E, geležinkeliai maždaug valdo 60 procentų rinkos. O e, tikslas yra turėti 80 arba 95 procentus rinkos, kaip dabar yra m, mm, padengiant atstumą nuo Paryžiaus iki Lijono. Dabar praktiškai šis, šis visi klientai e, tarp Paryžiaus ir Lijono yra atkovoti iš oro linijų. Ir praktiškai e, oro linijos gal net planuoja atsisakyti skrydžių tarp Paryžiaus ir Lyono, nes praktiškai niekas tais atstumais nebeskraido. Tiek norėjau pasakyti. Grazie, abbiamo terminato. Ačiū. Išklausėme pirmuosius tris pranešimus. Dabar klausimų atsakymų laikas. Pirmiausiai pranešėjų klausimai. Valijan, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, tai noriu tikrai padėkoti pranešėjams už pateiktą informaciją. Noriu paklausti pono Bažero. Jūs kalbėjote apie rinkoje esančias lėšas ir sakėte, kad galima e, įvairių fondų galimybėmis pasinaudoti. Jūs paminėjote draudimo fondus ir pensinius fondus, tačiau būtų įdomiau išgirsti daugiau informacijos, apie kokias sumas Europos rinkoje mes kalbame. Nes jūs labai abstrakčiai suformulavote, bet jeigu, pavyzdžiui, e, bus e, leidžiamos projektų obligacijos. Tai ar bus jų pirkimo pardavimo rinka? Taip pat noriu užduoti klausimą ponui Haldern. Savo pranešime, o jūs atstovaujate stambioms energetikos įmonėms, taigi jūs minėjote, kad dabartiniu metu didžiausias iššūkis yra alternatyvių e, energijos šaltinių um, infrastruktūros toka ir tai yra pavyzdžiui vandenilio infrastruktūros toka ir kitokių panašių tinklų. Todėl noriu jūsų paklausti, ar visą tai, ar jūsų organizacija analizuoja tos trūkstamos infrastruktūros rinkos segmentus, nes jūs minėjote, kad tokia rinka po truputį auga. O apskritai, jeigu mes kalbame apie rinkos augimą, neturime pamiršti, kad pagrindinės rinkos tikslas yra teikti paslaugas klientams. Ir paskutinis klausimas ponui Guavark. Ar jūs galėtumėt uh, pateikti informacijos, kiek viešasis sektorius investavo ir koks buvo, kokia buvo gražos norma. Ar jūs ar mes kalbame apie partnerystės, ar kalbame apie koncesijas, vis tiek kyla tas pats klausimas, ar vienu ir kitu atveju buvo įmanoma patobulinti turimą infrastruktūrą ir ar tokių partnerystių sudarimas ar konsorciumų veikimas paspartino projektų įgyvendinimą ar kai kuriais atvejais apsunkino tą įgyvendinimą, tai yra sulėtino jį. Kolega Kytolio. Dėkui, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, kad nesunaudočiau daug laiko, turėčiau paklausti pono Bayer, kuris yra finansų specialistas štai ko. Yra nemažai problemų, nes manau, kad tinklų valdytojai e, ir finan, finansistai nesusišneka. Ir čia trūksta iškumo trūksta iškumo, kai kalbame apie projektus, apie procedūras numatytas infrastruktūros projektams rinka ne visuomet palankiai į tokius projektus žiūri ir aišku reikia bandyti suprasti rinkos abejonės. Ir kitas dalykas yra tai, kad nėra priemonių apskaičiuoti, kiek viešųjų lėšų reikia kad operatoriai, kad privatus operatoriai pasitikėtų projektų, kad privatus operatoriai imtųsi projektų. Ir dėl to reikia, kad finansistai atskleistų operatoriam e, tą finansinį mechanizmą ir e, tai kaip galima derinti tas privačias ir valstybinės lėšas tokių projektų įgyvendinimui. Pono Gyvač, norėčiau paklausti štai ko, kai kalbame apie dalyvavimą projektuose um, ir apie privataus sektoriaus pritraukimą į tokius projektus jie, e, tie privatus e, dalyviai, dažnai galvoja, kad e, tų projektų naudingumas yra tik vidutinio, vidutinis ir užtat jie ne visuomet yra labai linkę dalyvauti tokiuose projektuose, nes jie norėtų, kad projektas, projektai būtų efe, efektyvesni. Taigi, kai kalbame apie infrastruktūrinių projektų efektyvumą, ar nereiktų apskritai įvertinti tokius projektus ir pasiūlyti tiem privatiem e, partneriam e, tokias sąlygas, kad jie sutiktų tokiuose projektuose dalyvauti, kad jie negalvotų, kad šie projektai mums nebus naudingi. Taigi, manyčiau, kad iš anksto būtų labai svarbu įvertinti tokių projektų svarbą ir galimą naudingumą. Ir ar jūs galvojate, čia abiejų e, kalbėtojų klausiu, kad yra tokios priemonės, kurios leistų įvertinti tokį projektų efektyvumą iš anksto? Ačiū. Ir paskutinis pranešėjas Pone Valeano, jūsų klausimas. Labai trumpai, pone Bayer, aš noriu paklausti, ar, tie, proje, ar tos projekto obligacijos iš tiesų įmanomas dalykas, nes labai dažnai mes susidarėme su liūdnu reiškiniu, kai privatus sektorius nefinansuoja, nes viešasis sektorius nesugeba e, surasti reikalingų sumų. Ir dar vienas klausimas ar, finans, ar šį finansinę priemonę ir riziką, kurią prisims EIB, taps pakankama, pakankamai patrauklia priemonė privatiems investuotojams, kad jie investuotų į infrastruktūrą. O jeigu yra keletas investuotojų, kaip bus tada? Ar jie finansuos vieno projekto atskiras dalis ir kaip tada atitinkamai bus išleidžiamos projekto obligacijos, kuriomis uh, turėtų būti užtikrinta jų investicinė veikla. Ir dar vienas klausimas ponui Holdernui. Uh, Jūs e, kalbėjote apie prioritetus, tačiau kai bendro kai palyginame su bendro intereso projektų sąrašu, tai yra labai įdomus lyginimas, nes yra komerciniai ir yra nekomerciniai projektai, o jūsų sąraše yra ir tokių, kurie yra nekomerciniai projektai. Ar tai nereiškia, kad jums bus sunkiau rinkoje surasti finansavimą tokiu atveju? Ir ar nemanote, kad atitinkamai sutvarkyti prioritetai darys poveikį investuotojų rinkai ir uh, iškreips investuotojų konkurenciją. Tokie yra mano klausimai. Na kągi, pranešėjai turėjo galimybę užduoti klausimus ir dar 18 minučių skirta kitiems kalbėtojams, o klausimus užduoti nori 10 kolegų, todėl paprašyčiau vieną minutę klausimui ir dvi su pusę minutės atsakymui labai yra sudėtinga iš tiesų per minutę užduoti dominančius klausimus. Jei leisite, norėčiau keturis klausimus iškelti. Pirma, reikalingi aiškiai parengti projektai, kurių verslo planas itin gerai sutvarkytas ir ypač gerai sutvarkyta investicijų dalis Be to, neturime reguliuoti dotacijų. Negalime skirti viešųjų lėšų, milijardų, nežinodami, kokia bus gražos norma. Dar vienas dalykas, kad pagal CEF e, priemoną 50 milijonų bus perkelta iš mokslinio tyrimų ir technologijų plėtros eilutės. Dar vienas dalykas, kad kai sudaromos partnerystės sutartis, jos turi būti labai aiškios. Jeigu aš, pavyzdžiui, vadovaučiau plėtros programai, ir galvočiau apie viešosios privačios partnerystės sudarimą arba koncesinę sutartį, tai tada reikalinga aiškiai žinoti, kiek ir kokių bus išleista projekto obligacijų, kurios atsidurs rinkoje, mažmeninėje rinkoje praktiškai. Aš manau, Europai reikia kokybės požiūrių įkopti į naują etapą finansų rinkose, kad galėtume išspręsti krizės sukeltas investicijos ryties problemas. Kitas klausimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, investicijos yra svarbus dalykas, ypač jų svarba išauga, kai kalbame apie infrastruktūros kūrimą, nes infrastruktūra padeda sukurti naujas darbo vietas. Bet kyla klausimas, o kokia bus ta papildoma nauda įvairiose sektoriuose? Ir noriu paklausti pono Gabarč. Jūs papasakojate apie savo tikrai spūdingą patirtį. Noriu paklausti dėl eksploatacijos. Kas būtų atsakingas už eksploataciją? Jūs sakėte, kad pats operatorius būtų atsakingas už eksploataciją, tačiau kiek ilgai? 50-30 metų. Dar vienas dalykas, jūs kalbėjote be kita ko ir apie energetikos sektorių. Tačiau noriu paklausti, ar iškastinis kuras ar ir atsinaujinančio energijos šaltinių plėtrai bus skirta tik 9 milijardai eurų. Kitas klausimas. žvelg, kai žiūrime skaidrės, viskas atrodo puikiai. Taigi, puikiai viskas atrodo teoriniu lygiu. Tačiau kiek tikėtina, jog ta teorija pasitvirtins praktikoje? Šiuo metu, kai yra konsoliduojamas biudžetas, patiriamas politinis spaudimas, aš sunkiai įsivaizduoju, kaip būtų galima visą tai, ką jūs pasakojote įgyvendinti. Kitas dalykas, o kokią dalį turėtų sudaryti vie, viešosios išlaidos finansuodamos projekto įgyvendinimą pagal viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę, nes pavyzdžiui, turime jau sukaupę tam tikros patirties transeuropinių tinklų agentūros veikimo srityje. Ir uh, yra Europinis žinių centras, kuris iš esmės labiau atlieka patariamąją funkciją. Taigi, kaip bus pritrauktas, suinteresuotas uh, privatus sektorius, jeigu visiškai neaišku, kokią dalį investicijų ir rizikos padengs viešasis sektorius. Ir kaip tada bus įmanoma įspręsti visas tas finansavimo problemas, su kuriomis dabar susidurėme. Ačiū toliau, ponas Weber. Ačiū per vieną minutę įmanoma tai suformuoluoti, bet sudėtinga. Turiu klausimą ponui Davydui Halidernui. Jūs sakėte, kad daugiau nei 9 milijardai eurų iš Europos fondų e, numatoma e, e, projektams, kurie bus skirti infrastruktūros tinklų sujungimui Europoje. Ir jūs sakėte, kad inicijuojant tą energetinių tinklų programą, užtikrinant tą, tą, tą, tą sujungimą, tai, to, to ne, tai mažai ir to nepakaks. Kaip jūs įvertintumėte mm, reikime šioje srityje? Ir klausimas ponui Gyvaršui. 37,1 37, e, milijardas eurų e, numas, numatyta investuoti į geležinkelius. Ar jūs manote, kad kiekvienas milijonas išleidžiamas Europos lygmenių e, šioje srityje e, sukurs 5 milijonus valstybių narių viešajame sektorėje ir užtikrins beveik 20 milijonų vertės e, galimybių privačiam sektoriui? Ačiū toliau ponas Degrandis. Ačiū. Toliau ponas Krameris. Turime privačių, privataus ir viešo sektoriaus partnerysčių patirties kai apie tai kalbėjau būdamas Šveicarijoje, Šveicarijos geležinkelių įmonėje ir paklausiau jų nuomonės, jie atsakė, kad jeigu rizika per nelik didelė, privatus sektorius neįsitrauks. Jeigu tai bus naudinga, tai geležinkeliai patys tuo pasirūpins. Mes turime panašios patirties e, kanalas per Lamanšą iš pradžių buvo privatus e, investicinis projektas ir jis nepasisekė. Ir buvo labai griežtos sąlygos 13 procentų rezervas, rezervo reikalavimas. Tačiau kuomet valstybė prisijima daug rizikos ir Berlinės yra didelis palaikymas, mes galime patys viską, visko pasirūpinti, galime pasitelkti vietos valdžios finansavimą, kus yra pigesnis. Kokia yra jūsų nuomonė? Kaip jūs manote, kas būtų naudinga, kokie yra praktikų, kurie būtų naudingi ir viešajam sektoriu, ne tik privačiam sektoriu? Ačiū. Ponas Zylė. Ačiū. Turiu klausimą ponui Halidernui reguliuotojų institucijos atstovui. Ar jūs manote, kad būtų protinga investuoti viešuosius, e, iš viešojo sektoriaus į dujų infrastruktūros plėtrą, jeigu, ir, jeigu dujų infrastruktūra išlieka monopoliu ir trečiasis energetikos paketas neįgyvendinamas, kai kurios valstybės taiko jo išlygas jo taikymui, tai reiškia, kad monopolio pelnas tiesiog išauks, o kiti, kiti nauji veikėjai negalės pris, dalyvauti tos infrastruktūros valdymo rinkoje. Ponui Bayeriui turiu klausimą apie projektų obligacijas. Ar jūs manote, kad e, tai pasiteisins tik mažesnės rizikos valstybėse? mažesnės rizikos priemonėse, pavyzdžiui, pensijų fondams, draudimo įmonėms ir už dešimties metų galbūt pamatysime, kad e, tik tai tose šalise naudojami, naudojamas projekto obligacijos. Ačiū. Toliau ponas Pierka. Ačiū, pirmininkė. Nežinau, kas galėtų atsakyti į šį klausimą, nes dėje negirdėjau uh, e, klausimo nuo pat pradžių. Kaip įveikti pasipriešinimą infrastruktūros projektams ir kaip juos įgyvendinti? Mes žinome, kad jie labai teigiamai veikia ekonomiką, pavyzdžiui, transeuropiniai tinklai, jų kūrimas taip pat kalbant apie geležinkelius ir greitaigius traukinius. Ir taip pat žinome iš patirties, kad e, tokie projektai atneša ir tarša triukšmu. Ir kai jau prasideda projektų gyventimas, kuomet pasklinda žinia apie juos, dažnai susilaukime daug pasipriešinimo iš gyventojų. Kartais tai susijęs su turizmo aspektais ir dažnai tokie projektai susiduria, sukelia daug pasipriešinimo. Todėl noriu paklausti, ar jūs turite patirties prieš bandant užbėgti kelią, bėg, bėg, bandant užbėgti už akių kokiai galimai opozicijai, ar, ar kažkokių priemonių įmatės, pavyzdžiui, kalbant apie investicijas riedmenims, ar bandote dirbti kitose sritise, ar, pavyzdžiui, kalbate apie lėšų perskirstimą, apie galimybės, kurias atvers e, tos linijos. Aš ypač norėčiau sužinoti apie Prancūzijos greitaigių traukinių e, tinklų kūrimo patirtį. Ačiū. Pone Lichtenberger. Ačiū. Neturime daug laiko, turiu porą trumpų klausimų. Visų pirma, apie privačius investuotojus. Kaip jie reaguoja į augančias kainas abipus sienos statybos tiesimo metu? Ar kalbame apie infrastruktūrą, apie geležinkelius? Kaip investuotojai tai reaguoja? Toliau kriterijai. Aplink poveikio aplinkai vertinimas, kokiu mastu į tai atsižvelgėte, kokiu mastu tai integruojama į visą procesą. Dar vienas klausimas. Man atrodo, kad buvo parengta studija apie privačias viešojo sektoriaus partnerystės, berots ją parengė komisija ir pareiškėjo, kad kai kalbate apie il, il, il ilgųjų atstumų, ilgalaikių projektus, tai tokios partnerystės nepasiteisina. Jos labiau tinka trumpalaikiams projektams. Nežinau, ar tos studijos rezultatai vis dar yra e, aktualūs, ar, ar ji jau pasenusi. Tai yra, kitaip sakant, kodėl reikėtų investuoti, kodėl turėtų, reikėtų, turėtų apsimokėti investuoti į tuos ilgalaikius e, projektus kalbant apie privačius projektus, kokiu mastu taip yra privatus projektai? Ar kalbame apie institucinius investuotojus, ar kalbame apie privačias įmonės, ar kalbame apie regionus, vietos valdžią? Ir susijęs klausimas, ar privatus investuotojai yra suinteresuoti tokiais projektais? Ar girdėjote apie atvejus, kuomet jie susidomi tokiais dalykais? Ar, ar visa tai yra tik teoriniu požiūriu. Ačiū toliau, ponas Diu, ponė Diuron. Ačiū. Turiu porą trumpų klausimų. Europinio masto projektai, buvo kalbėti apie e, Lamanšo tunelį, galime kalbėti apie ITER arba Galilėjo projektus, kurių kaina buvo koreguojama keletą kartų. Ir žinote, kad jų e, gyvybingumo jų paties gyvybingumo klausimas jau iškilęs. Žinoma, mes esame priversti ieškoti kažkokių partneristės galimybių, e, bet aš noriu patikrinti pono Rikė klausimą. Jūs, kokia jūsų nuomonė yra ribinė suma, kalbant apie investiciją iš viešojo sektoriaus ir projekto trukmę, e, kuri užtikrintų, kad na, E, ne, nebūtų patirime per nelik dėlė žala ir kad viešasis sektorius neprisimtų visos rizikos. Taigi, koks yra santykis viešojo sektoriaus finansavimo ir, ir to, tos rybinės sumos ir kaip jūs užsitikrinate, kad to, tos e, apribojimai, tos ribo, to ribo būtų laikomasi, kad būtų pritraukti privat, priva, būtų pritrauktos privatos sektorio riešaus ir kad e, E, ne vien tik jis prisijimtų, kad viešasis sektorius prisimtų riziką. Per 3 minutį čiaskūno Mark Bayer. Pirmininkė, dabar vėl kreipiuosi į kalbėtojus, prašau visų, nekalbėti ilgiau nei 3 minutės atsakant į užduotus klausimus. Here, so get... Man užduot, užduota beveik 10 klausimų ir bandyti atsakyti kiekvieną iš jų per 25 sekundės. Pradėsiu nuo pradžių. Kas? Lyčiamės jos tema dėl obligacijų. Nuo 1995 iki 2000 metų buvo sudaryti sandoriai dėl 95-200 tūkstančių obligacijų ir pati rinka infrastruktūros sektoriuje yra labai didelė. Labai daug tiesas sandorių buvo sudaryta iki finansų krizės rinkos krizę. Kitas klausimas buvo dėl, neatsimenu, kal, sako kalbantysis, kas jį uždavė, bet e, reikia suprasti, kad tinklo operatoriai ir viešasis sektorius turi pasidalinti riziką. Ir tokia yra projekto obligacijų esmė. Žinote, kad e, būtent tas mechanizmas buvo rengamas Europos investicinio banko. Ir dažniausiai paprastai būna, kad investuotojų atveju patirties nėra labai daug. Todėl turi būti aiškiai sutvarkyta e, kita visa pusė, o tai yra priežiūra, kontrolė ir apskaita. Nebejotinai operatoriai bet kuriuo atveju privalo teikti bankams jau tą informaciją, todėl čia nieko kažko naujo ir neišrasta. Buvo taip pat klausima, kas būtų tie investuotojai. Instituciniai investuotojai, mūsų požiūrių, tai yra draudimo bendrovinis, pensijų fondai ir pensinių fondų ir draudimo įmonių yra labai daug Europoje, juos jau investuoja. Tai yra daroma per privataus kapitalo priemonas investuojama į projektus, prisijimama tam tikrą riziką, bet e, daroma tai um, aukštesnio lygio skolos priemonių lygių arba akcijų lygių. Ir visi projektai, kuriuos šiandieną svarstome, faktiškai nėra projektai, kurie vykdomi pagal viešojo sektoriaus ir privataus sektoriaus partnerystę. Dar vienas klausimas buvo, ar visa tai pasitvirtins praktikoje. Na, klausimas puikus. Obligacijų rinkoje dirbu 33 metus ir atitinkamai teko veikti įvairiuose rinkos segmentuose, ir finansavimo institucijos jau turi tam tikras mechanizmus ir sistemas, kurie veikia ne vienerius metus, pavyzdžiui, sakysime, įmonių skolinio įsipareigojimo obligacijų rinkoje ir kitose rinkose. Taigi patirties yra užtektinai, todėl nemanau, kad a, išleidus obligacijas infrastruktūros projektų atveju kažkas nutiktų kitaip. Kitas dalykas, kokia turėtų būti viešojo sektoriaus dalis. Jeigu kalbame apie viešojo ir privataus sektorių partnerystę, tai čia reikia kalbėti gal ne apie tas dalis, bet apie tai, kokios bus koncesijos sutarties sąlygos. Ir kai sudaromas kapitalas ir, sakykime, tada investuojama, yra sukūriama infrastruktūra ir perdodama vyriausybės naudojimui na, 25-35 metams, tai tada priklauso nuo to, kokiom sąlygom bus gražinama investicija ar per nemokamą naudojimas infrastruktūra, ar kažkaip kitaip. Kitas, todėl tai yra labai svarbus dalykas, kai kalbame apie viešo ir privataus sektoriaus partnerystę, bet ne apie Pirmininkė nutraukė kalbėtoje. E Atsiprašau, sako pirmininkė, bet tikrai jau turime uh, kitus pranešėjus, kurie turi perskaityti savo pranešimus, todėl neturime per daug laiko. Ponas uh, Haldarnas dabar. Ačiū, aš pabandysiu kalbėti trumpai. Buvo užduoti du klausimai man. Vienas iš jų ar naujoji infrastruktūra alternatyviems energijos šaltiniams galėtų pretenduoti į finansavimą, apie tai reguliuotojai masto. Kitas klausimas, e, ar gali tikėtis projektai, kurie planuoja naudoti iškastinę e, kurą kaip energiją, tikėtis finansavimo? Uh, Mes kalbame apie infrastruktūrą, apie projektus, kurių tikslas sujungti infrastruktūros tinklus Europoje ir sukurti naujus energijos gamybos šaltinius. Reguliuotojai turi pozityvios patirties, kaip taikyti e, paskatų mechanizmus ir skatinti e, tinklų operatorės investuoti jau ankstyvajame etape, pavyzdžiui, naujos, e, investuoti į naujos kartos generatorius, taip pat apie vėjo jėgainių. E, vėjo jėgainių plėtime taip pat turime geros patirties. Taip pat sumanėjai tinklai. Dar vienas dalykas, mes, e, tai, mes manome, kad tai yra sritys, kuriuose turi dirbti reguliuotojai ir skleisti pažangėją praktiką ir mes jau beveik esame sukūrę vidaus rinką šioje srityje ir yra agentūra, kuri užsiims pažangusios praktikos klaida. Taigi atsakymas yra taip. E, dėmesys yra konkrečiai skiriamas šiems projektams, tačiau tai yra evoliucionuojantis dalykas. Jeigu, e, priori, jeigu projektas yra Ar projekta, pro, kada projektas gali tikėtis būti prioritetiniu? Manau, kad tuo met, kai tas projektas prisideda prie Europos energetikos politikos tikslų įgyvendinimo ir šansai gauti finansavimą priklausys nuo tokių dalykų, ar, pavyzdžiui, projektas gali save finansuoti, ar jis ekonomiškai gyvybingas, ar e, tinkamai yra sutvarkyta rizika ir ar bankai norės jį finansuoti. Uh, Ir nors yra tam tikras ryšys tarp gal, galimos projektos vieto, vietos prioritetų sąraše, yra tikimybė, kad jis gaus finansavimą, nes reikia atsižvelgti daugybę ir kitų susijusių aspektų. 9,1 milijardo e, eurų iš ES fondo, ar to pakanka? Aš kai ką kitą norėjau pasakyti. Ši suma, 9 milijardai eurų, yra naudinga suma, tačiau tai nėra didelė suma, vertinant visas reikalingas investicijas. Kaip ir praeitie, mums vis dar tenka pasitikėti investuotojais iš privataus sektoriaus ir įmonės operatoriai investuojančios, apsimančios dėlės investicijas gauna, ba, gauna lėšų iš bankų. Svarbiausia joms yra e, sutvarkyti rizikos dalį. 9 milijardai eurų tiesioginio finansavimo turėtų būti skirti projektams, kurie yra būtini, bet kurių negalima finansuoti prastiniais kanalais. Aš neturiu tvirtos nuomonės, ar tų 9 milijardų svarų pakaks. Ir niekas nežino, reikia palaukti, palūkėti ir pasižiūrėti tuo ir baigsi. Atsiprašau, sako kalbėtojas. Grazie. Dėkoju. Dėkoju. Atsiprašau, kad turiu taip nutraukti kalbėtojus. Žodis trečiajam mūsų kalbėtojui. Pabandysiu atsakyti E, atkreipdamas dėmesį į pagrindinius keturis dalykus, nes į visus klausimus turbūt nespėsiu per tris minutės atsakyti. E, kontrakto trukmė e, koncesijos yra 15 metų, o partnerystės yra 40 metų, o turas Bordo 50 metų. Antras atsakymas dėl taip vadinamo svarto sverto ekonominio poveikio. Negalėčiau dabar atsakyti į šį klausimą, nes kai kalbame apie didelius geležinkelio projektus, e, jiems reikia labai daug laiko pradėti, procedūros yra pakankamai ilgos, e, konsultacijos, e, koncesijos projektui, kurio dydis milijardas eurų, E, tai e, per tas konsultacijas svarstoma tūkstančiai dokumentų, visa tai užtrunka pakankamai ilgai. Dėl to, e, bet aišku, galima optimizuoti visą tą procedūrinį laiką. Kalbant apie sverto efektą, ekonominio sverto efektą, kai kalbame apie privačią ir mm, valstybinę partnerystę, tai e, dabar mes galime iškart vienu metu, pasinaudodami tos partnerystės galimybėmis, keturis projektus vykdyti. Tai yra tiesti keturis, mm, keturias geležinkelio linijas, mm, geležinkelio didelių greičių linijas. E, kalbant apie mūsų įprastinį finansavimą, Tai yra, kai valstybė 75 procentus lėšų duoda, o 25 procentus duoda RFF, e, kadangi tai yra komercinis operatorius ir 20, tie 25 procentai lėšų jau laikomi privačiomis lėšomis, o kai kalbame apie e, koncesijas, tai čia valstybinės dotacijos siekia 45 procentus. Kalbant apie tokių projektų patrauklumą. E, pasižymėjau e, kaštų aspektą e, linijos tiesimo metu, kalbant apie tai, e, ką mes darome, tai mes finansuojame projektus e, skirdami lėšas, e, kurių neskiria privatus sektorius. Ir pavyzdžiui, šiandien, jeigu imsime SOA projektą, kuris vyks šešis metus, dabar jo statybos kaina dotacijas nustumint į šalį, tai yra fiksuota kaina, fiksuota kaina iki e, kontrakto pabaigos ir tada e, tas linijos tiesėjas į mus daugiau, į mus nesikreipia lėšų klausimais. Toliau kitas klausimas. Dėl rizikos pasidalinimo. Šiandien privatus sektorius prisima pakankamai didelę riziką, kai kalbame apie koncesijas ir privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą. Aišku, norime optimizuoti, kai kalbame apie tuos e, konstrukcinius statybinius darbus. Galima šį beitą optimizuoti, bet kol kas E, Prancūzijoje tai nedaroma, pavyzdžiui, galima tiesti geležinkelio kelius ant betoninių pagrindų ar, ar daryti kažkokį kitą optimizavimą. Bet kol kas dar e, čia e, reikia daugiau patirties. Ir užbaigsiu pasakydamas štai ką. kai kalbame apie potencialą, apie e, tinkamo viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės e, potencialą, e, reikia tokius projektus vykdant šių dalykų neužmiršti išanalizuoti. Dėkoju, e, atsiprašau, kad e, taip skubame, nes mums trūksta laiko. Atsiprašau, kad vėluojame pradėti antrąjį mūsų diskusijų raundą. Dabar suteiksiu žodį Brianui, transporto komiteto pirmininkui. Jis toliau prates mūsų diskusijas. Dėkoju. Galbūt norime dabar šiek tiek persiskirstyti salėje. Kviečiame kalbėtojus į prezidiumą. Dar mums reikia tam šiek tiek laiko. Okay, let's try and get started then. Taigi, turime mažiau nei 45 minutės antrajai mūsų diskusijų daliai. Iš tiesų laiko labai mažai. Yra trys kalbėtojai, jų nepristatinėsiu, nes tam prireiks dviejų minučių. Suteiksiu žodį Pirmiausia, ponui Cormac Murphy, Europos investicijų banko e, direktorato atstovui, kuris atsakingas už Europos investicijos projektus ir rytų ir e, projektus šalise kandidatėse. Labadiena, aš kalbėsiu investicijų banko vardu. Ir aišku, kai ką jau jūs girdėjote, nes ankstesni pranešėjai kalbėjo apie dalykus, kurie rūpi ir Europos investicijų bankui. Kalbėsiu apie infrastruktūros finansavimą ir atitinkamas priemonės, kuriomis naudojasi EIB bei privataus sektoriaus finansavimo svarba ir aišku apie viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę bei turto sujungimo priemonės. Ponas Bairis kalbėjo tais klausimais, kurie labai svarbus finansuojant viešojo naudojimo infrastruktūrą. Jis minėjo keletą veiksnių, kurie iš esmės veikia vienu metu. Ir svarbiausias iš dalykų yra tai, kad um, viena tipis veiklos iš draudimo bendrovių veikla labai labai menkėja. Kitas dalykas yra platesnis finansinių priemonių naudojimas rinkoje ir ypač e, bankuose ir taip pat veiksmingesnis reguliavimas, kuris be kita ko reiškia ir ilgalaikio finansavimo didesnės sąnaudas. Dar vienas dalykas, kad finansų krizė labai riboja viešųjų išlaidų sektorių ir galimybės finansuoti projektus. Taigi, kai kalbame apie finansavimą, visi suprantame, kad infrastruktūra yra Europos ekonomikos stuburas ir ji užtikrins ateities ūkio augimą, kad ji labai svarbi bendrai rinkai. Apie kokias sumas mes kalbame? Tai yra trilijonai eurų ir tos sumos per artimiausius metus tikriausiai turės išaukti. Todėl kyla klausimas, kaip surasti reikiamą lėšų kiekį ir kokiamis finansinėmis priemonėmis, finansiniais vertais pasinaudoti, užtikrinant ilgalaikį finansavimą, ir kaip faktiškai tvarkyti tokius dalykus, kaip pavyzdžiui valstybės skola ir jos augimas dėl labai ženklių investicijų į viešojo intereso infrastruktūrą. EIB, kaip žinote, veikia ne vieną dešimtmetį, yra sukūrusi finansavimo mechanizmus ir turi patirties. EIB finansavo įvairius projektus visoje Europoje, pradedant um, įprastinę projektus ir įprastinį finansavimą ir perinant prie specifinių finansavimo variantų, kokie yra viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės uh, atveju. Taigi Dažnai mes e, kalbame apie įmonas, kurios e, turi specialiasias finansinės priemonas SPV ir kurios e, sugeba garantuoti finansavimą ten projektų srityje pakankamai ilgam laikui. Kitas dalykas, kad viešosios ir um, privačios partnerystės atveju kyla uh, problemų, ypač tada, kai bandoma tvarkyti subordinuotoje paskolą ir kai reikalinga užtikrinti pinigų srautų nuolatinį judėjimą bei projekto likvidumą, nes to reikalauja aukštesnio reitingo investuotojai. Nebejotinai, kad PPP finansavimas yra svarbus ir kitų atvejų, kai yra plėtojama privati infrastruktūra. AIB padidino finansavimą, ypač pradinėme finansų krizės laikotarpio etape buvo tas finansavimas kiek sumažėjęs praėjusiais metais. Mes sumažinome operacijų apimti, turiu galvoje labai aukšto lygio operacijų apimti, bet vis dėlto bankų lėšų pasiskirstimas pagal projektą yra pakankamai ženklus, ypač infrastruktūros rytyje ir tai labai svarbu, nes galiausiai visa tai siejasi su ilgalaikiu finans, tokių projektų finansavimu esant krizės sąlygoms. Kai kalbame apie ten projektus, tai jų finansavimas sudaro ženklę EIB veiklos dalį. Ir tai yra pakankamai aukšto reitingo projektai. Be to, šioje srityje vis didesnį vaidmenį įgyja PPP jūs, jeigu panalizuosite PPP veikimą, tai pamatysite, kad prieš dešimtmetį, prieš keletą metų jų buvo netiek daug, daugiau buvo PPP partnerysčių sudaroma jungtinėje karalystėje, bet ne tiek daug kitose ES valstybėse narise. O dabar vis daugiau PPP mes matome, um, kai bandoma užtikrinti infrastruktūros finansavimą. Dabar kaip finansuojame infrastruktūrą ir kokiomis naujomis priemonėmis naudojamės. CEF atveju ir LGTC atveju subordinuotoji paskola yra sėtina su projekto obligacijų išleidimu. Aš manau, kad per artimiausios mėnesius apie tai dar kalbėsime ne kartą. Parlamentas turės tam pritarti, nes 14, 14 metais prasidėjus naujam programavimo etapui, e, prasidėjus CEF finansavimui, aš manau, kad būtent obliga, projekto obligacijos taps pagrindiniu varikliu. Dar vienas dalykas, kad yra sukurtas Europos PPP žinių centras, kuriame analizuojama jau sukaupta patirtis ir įgytos žinios tam, kad būtų galima pasinaudoti tomis žiniomis įgyvendinant viešojo privataus sektoriaus partnerystės projektus. Kai kalbame apie projektų obligacijas, tai jos iš esmės yra skirtos finansuoti skulą, kuri pagal reitingą yra žemesnio lygio negu uh, aukštesnio lygio kreditoriai. Todėl nereikia pamiršti, kad šiuo atveju kalbame apie subordinuotasias paskolas ir išskiriami a, kelių kategorijų kreditoriai, kurie atgautų savo turtą pagal tam tikrą pirmumo teisę. Kokį siekiama? Mes siekiame paskatinti kapitalo rinkas finansuoti viešojo intereso infrastruktūros projektus. Ir tokiu būdu mes galime subalansuoti geriau, geriau išnaudoti ES biudžeto lėšas ir e, kita vertus ES biudžeto lėšos įgyja visiškai kitą reitingą, kada jos yra investuojamos į projektus. Galiausiai EIB tokiu būdu turi galimybę plačiau veikti ir e, teikti papildomus finansavimo svertus e, greta e, tokių dalykų kaip konsultavimas arba projektų techninis vertinimas. Europos Sąjungos indėlis yra ribotas, nes kiekvienam projektui yra nustatyta tam tikra suma, kuri gali būti investuojama, tokiu būdu siekiant apsaugoti ES kapitalą nuo nereikalingos e, papildomos rizikos. Ir aišku, viskas dar priklauso nuo infrastruktūros, sukurtos infrastruktūros būvio ciklo, nes pagal būvio ciklą galima tikėtis vienokių ar kitokių finansinių šaltinių pritraukimo. Dabar dėl to dėl papildomos naudos. Tai nereikia pamiršti, kad pagal įvairias biudžeto kategorijas buvo skiriama per 200 milijonų eurų įvairiems projektas ir paskaičiuota, kad 230 milijonų eurų suteiks galimybę EIB sukurti subordinuotojo tipo paskolas, tai yra tris kartus padidinti finansinių svertų galimybės ir kaip įvertinsime skolą ir a, projektų turtą, tai a, pamatytume, kad gauname 20 kartų didesnės finansavimo priemonės pagal apimtį jų. Kai kalbame apie naudą, nereikia pamiršti, kad būtent dėl naudos privatus investuotojai įsijungia į projektų finansavimą ir tai padeda įgyti per subor, be subordinuotosios skolos įgyti didesnį e, kreditavimo reitingą tarp e, privačių investuotojų. Ir galiausiai dar vienas elementas. Aš minėjau, kad e, bankas investuoja į infrastruktūros kapitalą, kuri investuoja į kapitalą, kuris yra reikalingas infrastruktūrai Taigi yra kapitalos e, sukūrimas ir taip pat skolos finansavimas. Bet nereikia pamiršti, kad skolos finansavimas nėra vienintelis svarbus dalykas, nes kalbant apie infrastruktūros projektus, labai svarbu sudaryti tą e, e projektui reikalingą kapitalą. Ačiū. Ačiū. Pone Merfi, dabar žodis e, generalinio direktorato, MUV generalinio direktorato atstovui ponui Pakė. Pasistengsiu kalbėti trumpai, pirmininkė. Manau, kad pagrindinis iššūkis iškilantis Europos Sąjungai yra rasti, kaip investuoti į augimą ir pagal Europos e, infrastruktūros sujungimo priemonę investavimas į tris sektorius iš esmės ir yra investavimas į augimą, nes investicijos į šį sektorių parems mūsų ekonomiką, užtikrins visuomenės gerovės augimą, užtikrins konkurencingą rinką. E, šios investicijos padės mums siekti nuoseklumo, darbo tvarkės, taip pat jos apima ir klimato kaitos elementą. Ir šios investicijos labai konkrečiai parems e, tinklų pramonės. Šie trys sektoriai yra svarbiausi pasaulyje, investicijos jas yra svarbios. Ir taip mes turėtume išlaikyti savo konkuren, konkurenci, konkurencingumo poziciją. Taigi investicija į Europos infrastruktūrų tinklų priemonė ir investicijos, kurių reikės per atvenčius dešimt dvi, ar dvidešimtį metų, yra didžiulis iššūkis. Ši priemonė prie to prisideda. Tai nėra vienintelis e, atsakas į iššūkį, bet mes komisijoje labai tikimės, kad ši infrastruktūros tinklų priemonė apims ES matmenį visose investicijose. Investicijos ateis iš pramonės ir, kaip girdėjome šį rytą, iš kapitalų rinkų, ta, tai yra iš bankų, visų pirma iš Europos investicijų banko ir taip pat tikimės investicijų iš viešųjų, viešojo sektoriaus šaltinių. E, Europos mastu ir valstybių narių mastu. Ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės tikslas yra užtikrinti tų investicijų valdymą ir dalį investicijų sutelkti e, į Europos e, tinklų pramonę. Ir ši priemonė užtikrina papildomą pridėtinę vertę Europos mastu. Ir čia mes turime kalbėti apie keletą susijusių matmenų. Visų pirma, Europos politikos planų rengimą ir sistemą. Taip pat atrinkti projektus, kurie yra naudingi Europos mastu, naudos Europos mastu. Ir trečia, reikia geriau panaudoti ir derinti finansavimą. Uh, iš privataus sektoriaus šiems, iš viešojo sektoriaus šiam, šiems projektams. Kalbant apie politikos planus, komisija parengė gairias informacijos ir ryšių technologijos, energetikos, e, transporto gairias ir visais trim atvejais. Tų gairių pagalba galima e, akcentuoti europinį matmenį ir tai leidžia visiems susijusiems veikėjams, valstybėms bei taip pat pramonės veikėjams konkrečiose regionuose bei tiems, kurie e, valdo tinklus ir kurie naudojasi infrastruktūra, sueiti draugien ir drauge įgyvendinti Europos projektus energetikos, transporto ir informacijos ryšių technologijos rytyje. Taigi, SEF, pagal SEF priemonę uh, visi šie susiję veikėjai įsipareigoja veikti drauge ir gyvendinti Europos politikos planus. Mums reikia geresnių, geresnės kokybės projektų ir tai yra svarbiausias prioritetas, e, vertinant viską šiame politinėme, po, viską iš politinio matmens. Ir priedė prie CEF priemonės išvardinti svarbiausi prioritetai visiems sektoriams, kurie E, prisidėtų prie investicijų į, į tinklus ir per atvenčius septynis metus bei per ilgesnį laiką leistų išplėtoti trūkstamas tų tinklų grandis visose trijose sektoriuose. Reikia gerų, geresnių projektų, užtikrinant, kad jie papildytų vienas kitą, kad skirtingų sektorių projektai papildytų vienas kitą ir SEF priemonės dėka mes ieškosime projektų, kurie bus, bu, kurių nauda bus išima ir informacijos ir ryšio, transporto ir energetikos sektoriuose. Numatyta nemažai priemonių, kurių tikslas suderinti, sinchronizuoti, parengti investicijas visose valstybėse narėse, nes kai kurie iš tų projektų regiono ar valstybės mastu gyvendinami neduos pagidaujamo poveikio. Taip yra, pavyzdžiui, kalbant apie transporto sritį, kalbant apie pagrindinius transporto koridorius, kad valstybės e, sektorių veikėjai galėtų dirbti drauge ir derinti savo pastangas. Daug laiko buvo skirta projektų parengimui, girdėjome tą iš energetikos reguliuotojų atstovo, tą stebime ir vietoje, kaip, stebėdame, kaip gyvendinami transporto ir informacijos ryšių technologijos e, srities projektai. Ir kitų sektorių reguliavimo institucijos dalyvavo ir dalyvaus projektų, tokių projektų įgyvendinime. Ir kai ši priemonė 2014 bus parengta įgyvendinimui, mes norime turėti e, gerų parengtų projektų sąrašą, kurį galėtume įgyvendinti, siekdami savo politikos prioritetų. Galiausiai reikia geresnio finansavimo, lėšų šaltinių. Atrodo, kad prieš tai kalbės kolega labai smulkiai ir tiksliai pristatė šią sritį, nei aš galėčiau, bet vis tik norėčiau pabrėžti, kad finansavimo aspektas bus labai svarbus investicijų paketuose, ypač informacijos ir ryšių bei energetikos, bei taip, bet taip pat ir transporto projektuose. Reikia dabar renkti projektus nuo dabar iki 2014-ųjų. Taip pat viešojo sektoriaus atstovai dirbs su bankais, su uh, e, paskolų su kreditavimo institucijomis reng, rengdamiesi šios, šiems infrastruktūros projektams. SEF priemonė parengė šiuos investicijas pasiūlydama e, pasidalymo riziką mechanizmą ir pasitelkdama eksperimentinius projektus, kurie jau buvo pristatyti. Ir mes tikimės, kad e, projektų e, kad projektų obligacijų iniciatyvai per vasarą parlamentas ir taryba pritars. Mes tikimės, kad bus galima ne tik leisti projektų obligacijas, bet paskolos, kad, bet taip pat bus prieinamos paskolos paskolos kapitalui visose trijose sektoriuose. Taigi SEF numato finansavimą, pagrindą tam pasidalymo riziką mechanizmui, bet žinoma, konkrečiame projekte reikės pasirinkti atsakomybę už konkre... konkrečią atsakomybę, bei taip pat institucijos turės dalyvauti. Manau, kad jau sukaupta nemažai patirties kai kuriais atvejais mūsų patirtis sėkminga, kitais netoje, netokia sėkminga, galbūt tai yra e, paskat, paskata dirbti geriau, žinome nemažai e, pavyzdžių įvairiose šalise ir įvairiose sektoriuose. Ir transpo, transport, į transporto sektorių pritraukti privačias investicijas yra sudėtinga, bet mes ieškosime galimybių parsiskarti į kapitalo rinką. Taigi ši priemonė yra, numato finansavimą iš Europos fondų ir kai komisija rengė šią priemonę, mes daug laiko skyrėme, bandydamėsi aiškinti, kokie kokiems projektams reikės viešojo finansavimo ir kokie projektai turėtų būti grinai privataus sektoriaus. Taip pat svarstėme, kuomet reiktų finansavimo iš nacionalinių šaltinių ir iš ES fondų ir, ir kada tai sukurs papildomą e, vertę. Kaip užsiaiškinti, kurie projektai siekia Europos prioritetų. E, finansai ateis ne tik iš šios priemonės, taip pat pagal Horizon 2020 e, programą, taip pat mokslinių tyrimų ir inovacijų programą. Taip pat kit, ki, iš kitų sričių bus skiriamos lėšos šiems pro, trijų sričių projektams. Svarbiausia pirmininkė bus renkti tuos projektus ir derinti finansavimą uh, ir taip pat šal, lėšų šaltinius. Bordo turo projektas atskleidžia, kad tai yra įmanoma. Kalbant apie bendrą sumą e, CEF priemonės, komisija jai siūlo 50 milijardų eurų. Man atrodo, kad jie tai atitinka e, priedė išvardintų projektų prioritetus. E, Kita vertus, jeigu projektai bus tinkamai parengti, su, su tais 50 milijardų eurų Europa gali tikrai daug pasiekti investuodama, tačiau tai yra tik tai, na, tik tai pačias būtiniausias reikmes dengiantis suma. Ačiū. Mr... Dėkoju. Toliau mūsų kalbėtojas yra ponas Roland Dol, kuris yra Deutsche Telekom viceprezidentas darbui su darbu tarptautinėje srityje. Dėkui, gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, dėkoju, kad pakvietėte mane į šį posėdį, kad galėčiau išdėstyti privačių operatorių požiūrį į Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Noriu pasakyti, kad mes privatus E, operatoriai tai priemoniai labai pritarėme. Kalbant apie tikslus, kurių siekiama, tai mes norime investuoti į plačiai juosti ryšį, kad 30 megabitų e, ryšys e, per sekundę būtų prieinamas visiems gyventojams, o 50 procentų būtų prieitamas 100 megabitų per sekundę ryšys. Mes vieni, aišku, to negalėsime padaryti, todėl labai svarbu, kad būtų ir viešasis finansavimas toms rytims, kur gali būti kilti problemų pritraukiant papildomą privatų kapitalą į tas investicijas. Matote mūsų schemoje, kad dar atsiliekame nuo tų tikslų įgyvendinimo, dar reikia daug pastangų. Ir čia reiktų paminėti e, du šios priemonės aspektus, tai yra kreditų priemonė siekiant optimizuoti, maksimizuoti lėšų naudojimą, e, prisimant dalį rizikos, skatinant kreditų teikimą. Ir kitas dalykas, kuris mums yra labai svarbus, tai yra subsidijų aspektas, kur tiesiogiai subsidijuojamos nepelningos sritis. Ir mes tikimės, kad siekiant skaitmeninės darbo tvarkės tikslų bus galima pasinaudoti abiem šiom mm, priemonėm. 300 milijardų eurų reikalingi į e, šių tinklų investicijas Europos Sąjungoje. Ir tikimės tuos pinigus gauti panaudojant įvairių Europos fondų lėšas bei privačių investuotojų lėšas. Kodėl tai geros investicijos? Būtent šis pavyzdys yra e, gerų investicijų pavyzdys, remiamės studijomis, kurios atliktos Vokietijoje ir manau tas taip pat tiktų ir kitoms Europos rinkoms. Investicijos, e, pavyzdžiui, 35 39 milijardai eurų. E, planuojama investuoti 10-20 metais. Tos investicijos yra geros, todėl kad galime pasiekti ženklaus BVP išaugimo ir tie makroekonominiai makroekonominė įtaka bus daug didesnė negu e, tik šių pinigų. Ir tai reiškia, kad e, iš galiausiai iš įgyvendintų projektų bus gaunama daugiau, surenkama daugiau mokesčių, negu kad buvo investuota. Uh, ir ši, e, ir tai, papildo, tai sutiks labai didelę papildomą vertę mūsų ekonomikai, tai atsispindės verslo pajamose ir išorės poveikis šių projektų iš tiesų bus labai didelis ir tai dar kartą įrodo, kad viešųjų pinigų, e, viešųjų lėšų naudojimas viešiems infrastruktūriniams projektams yra labai naudingas skaidrėje matome iliustraciją e, apie tai, kaip e, tinklų priemonė bus vystoma. Labai svarbu, kad Europos infrastruktūros tinklų e, priemonė būtų neutrali ir čia bus derinamos Fiber to the Home ir Fiber to the Work galimybės, bus, jungia, bus kūriamos bendros įmonės, viešieji e, naudojamas viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė, bandome vietos bendruomenės įtraukti į tas partnerystės, bandome, kad vietos bendruomenės investuotų į pagrindinės infrastruktūras. Ir šiuo, šiame projekte, jei bus sudaromi bendri projektai, bendros įmonės su vietos bendruomenėmis, manau, visa tai bus labai naudinga. E, kaip žinote, dideli operatoriai turi pakankamus e, kreditinius įsipareigojimus ir turi e, pakankamai atsargiai elgtis krizės sąlygomis. Ir jei mes galime sumažinti privačių operatorių riziką, finansuodami tas bendras įmonės, tas privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės, tai labai gali prisidėti uh, prie e, tvirtesnių e, privačių partnerių pozicijų rinkoje ir čia jie galėtų nukreipti savo investicijas į kitas svarbės sritis. Taigi, mes galėtume, privatus partneriai tada galėtų ženkliai išplėsti savo veiklą, bet reikia neužmiršti, kad tiesiant Europos infrastruktūros tinklų priemonę lieka tokių sričių, kurios yra visiškai nepelningos verslui ir tikimės, kad mm, e, tokioms sritims bus duodamos dotacijos numatytos Europos infrastruktūros tinklų priemonėje. Kaip jau minėjau, mes labai palankiai žiūrime Europos infrastruktūros tinklų priemonę, į Europos komisijos pateiktus pasiūlymus ir taip pat turiu pabrėžti, kad ši priemonė uh, turi papildyti privačias investicijas. Ir subsidijos turi būti teikiamos tik tai nepelningose srityse ir padengti tik tai tą pelno trūkumo e, skirtumą. Ir mes manome, kad e, kalbant ir nemanome, kad reikia nustatyti fiksuotą maksimalų bendro investavimo dydį. Ir turime išlaikyti įvairių mm, finansavimo galimybių lankstumą, kad, kad pasinaudotume visomis esamomis galimybėmis. Kalbant apie e, Europos infrastruktūros tinklų priemonės projektus, tai manytume, kad turi būti išskirti prioritetai kai teikiamos lėšos e, projektams finansuoti. Mes manome, kad prioritetiniai projektai būtų tokie, kurie leistų geriau panaudoti ir užtikrinti egzistuojančių infrastruktūrų sinergiją. Taip pat tai turi atsispindėti ir viešųjų pirkimų procedūrose, kai tą galima padaryti. Turime maksimizuoti e, Europos infrastruktūros tinklų priemonės poveikį tvarumui, konkurencingumui, ekonomikos augimui, e, žaliajam augimui e, ir Europos piliečių gyvenimo kokybei, pavyzdžiui, elektroninės sveikatos ir kitų prioritėtų įgyvendinimui. Kalbant apie procedūras, e, labai svarbu, kad procedūros būtų skaidrios, kad būtų uh, užtikrinamas teisinis aiškumas, kad būtų aiškios nebiurokratinės taisyklės, pateikti paraiškas, dalyvauti projektuose ir galėti pasinaudoti teikiamų finansavimų. Mes norėtume, kad ir privatus, ir, ir privačios, ir viešos įmonės, taip pat ir viešos administracinės institucijos galėtų dalyvauti gaunant paramą iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės. Ir tikimės, kad komisija savo pasiūlyme m, mm, aiškiai apibrieš visus šios priemonės techninius aspektus ir viską labiau sukonkretizuos. Dėkui. Mhm. Ačiū. Taigi, netiek daug yra. Yra nemažai norinčių pasisakyti, bet turime 11 minučių. Taigi, noriu paklausti pranešėjų, ar tikrai turite ką pasakyti, nes nepriklausomai nuo to, kas pasisakys, visiems suteiksiu tik vieną minutę ir pažadau, kad jeigu tą minutę viršysite, aš išjungsiu su mikrofonu. Ponas Rikiai, prašom, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Visi suprato, kad kaip svarbiausia, kaip e, nelabai patrauklų mėsos pjausnį pristatyti labai patraukliu kepsniu. Ir noriu paklausti, ar yra kriterijų politinių, e, be abejo, jūs kalbėjote apie, apie naudą Europos mastu, tai yra vienas iš kriterijų, taip pat kalbėjote apie finansinius kriterijus, kalbant, pažiūrėjau, apie geležinkelių plėtrą. Ir kreipiuosi į komisiją ir EIB. Ar jūs manote, kad reikia kurti kažkokią mišrę struktūrą, kuri galėtų apimti, derinti finansinius kriterijus su politinių galimybių kriterijais ir viešosios naudos kriterijų. Puiku. Toliau, ponia Valen, vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjams ir noriu paklausti komisijos atstovo, ar jau yra projektų sąrašas sudarytas nes parlamente mes laukiame tų diskusijų. Mes laukiame, kol sąrašas bus paskelbtas viešai. Pirmininkas, dar geriau, dar trumpiau. Ir toliau o, ponia Alija Center. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu paklausyti pono Murphy dėl 2007 metų, sako kalbančioji, prioritetų Kaip jūs dabar pagalvojus, e, pažiūrėtumėte į septintuosius metus, kaip jūs įsivaizduojate, ar buvo šimtų procentų išnaudotos turimos lėšos ir ar, pavyzdžiui, pensijų fondai ar kiti gali, fondai galėtų tikrai panaudoti tas lėšas puikiai. Dar vienas dalyk klausimas ar manote, kad reikalingas centralizuotas valdymas, tuo pačiu užtikrinantis e, geresnį finansų valdymą. Ir ar manoma, kad ta infrastruktūra, kurią ketinama plėtoti, iš tiesų yra tinkama? Dar noriu paklausti apie BVP ir telekomunikacijų e, sektorių santyki. Kur yra ta sinergija tarp telekomo ir infrastruktūros plėtros transporto srityje? Ačiū, ponas Debaka. Yra dar trys kolegos, kurie nori pasisakyti, todėl ponas Dibaka vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Sudėtingi klausimai buvo užduoti ir iš tiesų aš noriu pono Murphy paklausti lygiai to paties, kokia yra rizika ir um, kaip ketinate ją tvarkyti. Kredito reitingo agentūros prieš keletą uh, dienų yra pateikusios savo vertinimą galimų projektų ir kaip tada bus išleidžiamos obligacijos. Pono Pake klausimas. Taryba kaip žinia, irgi bando apsispręsti, tačiau kaip jūs ketinate užtikrinti, kad ir technologijų požiūrių ir neutralumo principo požiūrių bus sudarytos vienodos sąlygos visiems veikti, pavyzdžiui, atskiruose transporto sektoriaus segmentuose, neiškreipant konkurencijos. Ačiū. Toliau ponas Krameris vieną minutę. Nenorit pasisakyti, ponė Lichtenberg, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu EIB atstovui užduoti klausimą ir paklausti apie tai, kaip pasiskirsto investicijos pagal atskiras transporto rinkos segmentus. Turiu galvoje kelių, vidaus vandenų ir geležinkelio transporto, nes daž... anksčiau didžiausią dalį investicijų tekdavo kelių transporto infrastruktūrai plėtoti. Taip pat um, noriu sužinoti, kodėl. Ar dėl to, kad galima pakankamai sparčiai gyventinti kelių uh, infrastruktūros uh, projektus, ar yra kažkokios tai kitos priež, e, priežastys. Gal buvo atsižvelgiama į eksploatacijos išlaidų kaštus. Toliau, ponė Dvels. Vieną minutę. Mano klausimas taip pat ponui EIB, atstovui iš EIB apie projektų obligacijų rizikos garantijas. Kokiu lygiu bus teikiamos garantijos ir ar galės EIB numatyti galimą riziką, įvertinti galimą riziką, mm, atsižvelgianti tai, kad neegzistuoja uh, visa ta bendra sistema tuo tarpu ir kad gali kilti papildomų problemų. Taip pat norėčiau žinoti apie refinansavimo galimybės, kokio tipo garantijos turės būti teikiamos privatiems investuotojams. Ponas Weberis. Ačiū. Turiu klausimą ponui Pakė. Jūs sakėte, kad investuotojams uh, reikia geresnių, kokybiškesnių projektų. Aš įsivaizdavau, kad tie projektai, kuriuos svarstame pastarosius 15 metų, yra neblogi, tik tai iškildavo visą laiką finansų problema. Taigi norėčiau, kad patiksintumėte, kokius projektus laikote gerais ir kokie buvo iki šiol geri, vidutiniai ar visai prasti. Mane nustebino jūsų komentaras, taigi ką jūs laikote gerais projektais. Kitiems jiems kalbėtėjams turiu klausimą. Kai, ką mes, Europos parlamentas, galėtume padaryti, kad padidintumėme EIB. E, galimybės veikti, kurios yra ribotos. Jūs sakėte, kad 50 milijardų eurų, kuriuos siūlo komisija, yra nepakankami ir kad tai yra labai kuklios lėšos. O kaip padidinti EIB galimybės? Maisner, one minute, please. Ja, vielen Dank. Kitas klausimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes žinome, kad bandomieji projektai yra labai svarbus dalykas ir žinome, kad valstybės narės pakankamai skeptiškai į daugelį dalykų reaguoja, todėl ir buvo imtasi bandomųjų projektų. Iš tiesų, norėčiau paklausti EIB atstovo, ar nereikėtų nustatyti kažkokių bazinių sąlygų, bet gal reikėtų iš anksto su komisija susitarti, kokio tipo projektai būtų finansuojami ir uh, kokio tipo projekto obligacijos būtų leidžiamos, nes reikia įvertinti, ar apskritai projekto įgyvendinimas praktinių požiūrių yra įmanomas. Taigi tą darbą reiktų atlikti prieš svarstant viską su potencialiais investuotojais. Kitas klausimas. Taip, yra labai e, sudėtingi projektai geležinkelio kelių eismo ir vidaus vandens kelių infrastruktūros plėtros srityje. Klausimas ne tik, kas juos finansuos, bet ir kaip bus naudojama ta infrastruktūra. Aišku, finansavimas pritraukiant privatų sektorių yra labai svarbus dalykas, labai patrauklus dalykas, bet nepamirškime, kad reikės tam tikrų jungčių, tokių kaip tiltai, pavyzdžiui, sukurti. Aišku, projektai patrauklus, bet labai brangiai kainuojantis, nes jeigu reikės sukurti vieną ir gracą, tai tada a, pagal projektą reikės kirsti tunelius kalnų masyvos ir taip toliau. Gal reikėtų pasirinkti kitokio tipo projektus, kurie būtų pigesni ir kurių sąnaudos būtų aiškesnės, nes jeigu nustatome fiksuotas a, sąnaudas, tai tada gal lengviau valdyti būtų visą projektą. Ką aš to noriu pasakyti, kad nepakanka tiesą pasakius aiškumo, kai buvo renkami projektai. Ponas Kančianas, vieną minutę. Pane pirmininkė, trumpai. Klausimas ponui Pakė. kalbant apie CEF. 80 procentų šiai priemoniai skirtų lėšų bus skirstoma pagal dotacijų principą. Tai bus dotacijos. Bet ar tikrai tai yra teisinga? Ar negalima būtų numatyti alternatyvių galimybių? Aš manau, kad reikėtų atlikti analizę, nes kitaip mes patys save apgauname. Pirmininkas Pirmininkas prašo vertėjų pasilikti dar 5-6 minutės, už ką būtų dėkingi. O atsakymams kiekvienam pranešėjui suteiksime po 2 minutės. Jeigu nespėjate atsakyti visus klausimus, tai nepamirškite, yra atitinkamos ryšių technologijos ir galite atsakymus pasiūsti pasikeitę adresais elektroniniu paštu. EIB atstovas Ačiū, ponė pirmininkė. Finansinė, finansavimo kriterijai, Nepamirškite, kad bankas įvertina ekonominių požiūrių projektus ir įvertina ne tik ekonomikos požiūrių, bet taip pat ir, pavyzdžiui, ekologinių požiūrių, atsižvelgiant į ES ir nacionalinius prioritetus. Toliau koncentracijos klausimas. Mes manome, kad EIB šiuo atveju galėtų suvaidinti savo vaidmenį, bet aišku, mes ne vieninteliai, kurie turėtume tvarkyti visą reikalą, nes e, projekto obligacijos reiškia, kad bus padidintas jau egzistuojantis finansavimas. Dabar reitingai. Taip, kredito reitingo agentūros. Um, vertina kiekvieną atskirą projektą, nustato to projekto reitingą ir nebejotinai kiekvienas atskiras projektas ateityje bus įvertinamas. Da, tai svarbu ir obligacijų, projektų obligacijų požiūrių, nes tada atitinkamai susidarys struktūra ir 20 procentų subordinuotosios skolos priemonių bus nustatyta kaip tik vertinimo pagrindu atsižvelgiant į kiekvieną atskirą projektą eksploatacija ir, eksploatacijos ir aplinkos kriterijai. Įvertinant projektus yra aiškiai vertinamas ir eksploatacijos momentas, turi būti sudaryti visiškai aiškus planai, nes nėra prasmės investuoti į tokį projektą, kurio gyvavimo ciklas yra labai trumpas. Be to, e, vertinant, e, be to, vertinimas bus atliekamas ir apskaičiuojant rizikos laipsnį bei galimybę sumažinti tą riziką. Dar vienas dalykas ką galim padaryti Europos parlamentas. Aš manau, kad apskritai apie EIB vyksta diskusija ir vyksta diskusija dėl EIB turimo rizikos draudimo kapitalo. Aš manau, tiesiog reikia išanalizuoti ir pagalvoti, kaip stiprinti šią pusę, nes tada mes galėsime geriau investuoti. Pone Merfi, labai neblogai. Ponas Pakei dviems, dvi minutės. Manau, kad reikia geresnių projektų, geresnių projektų ES mastų, proje, geresnių projektų pritaikytų prie besikeičiančių transporto srautų, projektų, kurie pritrauktų viešojo ir privataus sektoriaus finansavimą ir būtent tą CEF priemonę bandys pasiekti, sukurti geresnę aplinką projektams. Ir e, veikiant šioje srityje agentūra užtikrins, kad mes dirbtume profesionaliau, padės projekto autoriams pasirenkti bei atrinkti projektą finansavimui. Agentūra yra vien, vienas instrumentas, pagrindinį vaidmenį vaidins komisija, kitos institucijos taip pat dalyvaus svarstant projektus aspektus, o ypač kalbant apie pagrindinius transporto koridorius, EIB, kitos ES agentūros, visi susiję veikėjai, taikys bendrą mechanizmą, kurio dėka parengs projektus. Ir galbūt mums pavyks pasiekti neįmanomo, Dominik, kaip pasipona reikė. Ir e, pasirinkti projektus, kurių e, pridėtinė vertė ES mastu yra didžiausia, e, ypač plėtuojant pagrindinius transporto koridorius ir užtikrinti, kad jie pasiektų tokią etapą, kurių, kuomet jų ekonominė ir finansinė kokybė būtų kokia, tokia, jog būtų apsimokėtų e, investuoti viešas ir privačias lėšas ir tuomet būtų nuspręsta teikti finansavimą iš EB šaltinių. Pone Valian, mes turime projektų sąrašą, transporto srityje labai detalų, pirmajame priedė yra ir informacijos ir, ir ryšio technologijų projektų sąrašas, taip pat energetikos srities sąra, projektų sąrašas, tačiau darbas dar vyksta ir dviejų tarnybų, kitų tarnybų kolegos tuo galėtų daugiau papasakoti, bet be abejo jie palaikys ryšius su parlamentu, dirbdami toliau. Bet, bet projektų sąrašai yra, tai nėra visiškai neutralūs projektai, vieniems reikia daugiau lėšų iš viešo sektoriaus nei kitiems. Ačiū. Dėkuoju toliau, ponas Dol, dvi minutės. Dėkui, ponė pirmininkė. Manęs klausė dėl galimų sinergijų e, su transporto rūšimis, bet ir su kitomis infrastruktūromis kalbant apie sinergiją, kurią čia galėtume paminėti, tai 80 procentų investicijų į tinklą yra, civil, yra mm, civilinės, e, mm, civ, civilinės svarbos. Taip pat Vokietijoje turime patirti bendradarbiaudami su vietos bendruomenėmis, kurios gali prisidėti prie šių e, darbų ir jei galime e, tuos darbus maksimaliai sukoordinuoti, tai tada tų tinklų tiesimo kaina gali sumažėti ir net padidėti atskirų teritorijų pelningumas bei tinklų e, apriepti ateityje, dėl to galima dar labiau padidinti. Taigi labai svarbu koordinuoti mechanizmą su kitomis infrastruktūros tinklų priemonėmis, e, kai tiesiami nauji tinklai ir labai svarbu, kad skaidriai žinotume e, ir kiti sektoriai, kiti infrastruktūros sektoriai žinotų, kokios infrastruktūros, kokie infrastruktūros tinklai egzistuoja, kad mes turėtume e, informaciją, žinias apie kitus tinklus. E, ir tuo būdu e, tinklų tiesimo kaštai galėtų tada būti sumažinti ir mažiau reiktų viešųjų lėšų. Dėkui ponui Dol, dėkoju mūsų pranešėjams, dėkoju mūsų komiteto nariams. Dėkoju visiems už dalyvavimą. O dabar gražinu e, pirmininkavimą poniai Sartori. Dėkoju. Dėkoju transporto komiteto pirmininkui, dėkoju visiems dalyviams. Pirmininkė taip pat dėkoja vertėjams. Darbą tęsime trečią valandą. Ir aišku, dėkojame kalbėtojams.